atitinkamą mirties bausmės e, moratoriumą visame pasaulyje, taip kaip 2007 metais buvo e, pabrėžta parlamento rezoliucija ir atitinkamuose jungtinių tautų rezoliucijose. Europos parlamentas siekia e, panaikinti mirties bausmę Europoje ir visame pasaulyje, tai yra visų mūsų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 Dziękuję Państwu. Ačiū labai, dabar pereikime prie protokolų tvirtinimo.